darbotvarkę. Labai ačiū. Dabar pereikime prie pono Marinėskų pranešimo Europos investicijų banko 2012 metų metinė ataskaita. Norėčiau pasveikinti mūsų tarpę pono Hoerį, Europos investicijų banko vadovą. Pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai, pono Marinėskų. Prašau.